priėmė e, ir gavo sprendimą dėl e, atitinkamų pasikeitimų, užimant tam tikras pareigas e, ir tas sprendimas įsigalios šiandien, bus trauktas į šios dienos posėdžio protokolą. Vakarienės posėdžio protokolas jums yra išdalintas, ar kas nors jam prieštarauja, niekas, tuomet laikome protokolą patvirtintų. Dabar svarstysime ponios Holmair ir ponios Rubial pranešimą apie ES 2020 metų bendrąjį biudžetą, kadangi ponios Holmaier salėje nematau, tai pirmiausia, išteiksiu žodį poniai Rubijel. Prieš pradant diskusijas noriu Jums pateikti tam tikros informacijos apie pasisakymus pagal procedūrą, e, <clears throat> prašau žodžio ir pagal Melnios kortelės procedūrą galima tiek tradiciškai registruotis, e, prašom žodžio, tiek elektroniniu būdu. Taigi, jeigu norite pasakyti pagal procedūrą, prašau žodžio, galite tą padaryti dabar, registruotis dabar, nereikia jums laik, laukti iki diskusijų pabaigos. O dabar stiksiu žodį pranešėjai Gerija Sabalį Rubėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. komisijos nariai, e, ministrai rytoj balsuosime dėl 2020 metų bendrojo biudžeto. Biudžeto skaičiai atrodo dideli, tačiau e, jis sudaro tik tai 1 procentas nuo bendro nacionalinių pajamų Europos Sąjungoje ir e, šią sumą šiais, šiems lėšomis reikės finansuoti prioritetinės svarbiausias sritis. Mes parlamentas norime, kad kai kurioms sritims finansavimas būtų padidintas. Mes pirmiausia norime kovoti su klimato kaita daugiametės nacinės programos kontekste, nes tai yra vienas iš didžiausių mūsų laikų iššūkių. Mes e, siekime padidinti visų biudžeto eilučių finansavimo susijusių su klimato kaita, taip pat su e, ekonomikos taršos mažinimu ir investicijomis į ateities technologijas eilutės turėtų gauti daugiau finansavimo. Mums reikia pasitelkus S biudžetą naujų postumį, tačiau tai nėra viskas. Mes norime mažinti jaunimo nedarbą ir e, skirti tinkamą finansavimą užimtumo iniciatyvai, e, Tuo tarpu nei taryba, nei komisija nemano, kad to reikia. Pat e, turime nepamiršti žemdirbių, ūkininkų, gyvulių, galvijų augintojų ir jiems turime skirti atitinkamai biudžeto lėšų. Žinoma, turime skirti pakankamai dėmesio pabėgėlių prieimimui, pasiruošti tiek naujai atvykstantiems, tiek e, jau ir ilgesnį laiką ES gyvenant. Tiems pabėgėliams turime sudaryti geresnės sąlygas, pavyzdžiui, palestiniečiams, kurie ilgą laiką ES gyvena. Europoje turime pagerinti savo piliečių kasdienybę. Kadangi posėdį dalyvauja ir kitų institucijų atstovai, aš e, norėčiau štai įvertinti ir jų pastangas Europos Sąjungos politiniai sprendimai e, yra priimami ne tik tarybos parlamento ir komisijos pastangomis. Negalime pamiršti ir kitų institucijų, kurios įneša savo indėlį į atskirų sektorių. Sėkmę turiuomenyje agentūras ir visos agentūros turi gauti pakankamai finansinių išteklių, turė, turėti galimybę pasamdyti pakankamai, pakankamai personalo, kad galėtų tinkamai vykti savo darbą. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie regionų komitetą, mūsų miestai, savivaldybės. valdybės